Kitas klausimas, tai yra klausimas žodžiu komisijai žmogaus teisės vykstant ES ir Vietnamo priekybos e, dėryboms. Dabar suteiksiu žodį klausimo autoriui, ponui Langė. Ačiū pirmininkė, komisijos narė. Kitą savaitę, gruodžio antrą dieną, Vietnamo ministras pirmininkas lankysis Briuselyje. Bus pasirašoma priekybos sutartis. Aš manau, kad ta sutartis e, yra gera. E, tai yra ES ir Vietnamo sutartis. E, joje yra numatytas aiškus atsimetrinis muitų mažinimo planas, taip pat pasiektas susitarimas dėl standartų Taip pat e, Vietnamas e, patvirtino 179 geografinės nuorodas. Manau, tai yra pavyzdys, kuriuo galėtų sekti ir kitos šalis. Ir iš esmės šiuo susitarimu yra sukūriamos vienodos konkurencinės sąlygos. Susitarimas yra tikrai puikus, o preambulėje yra daroma aiški nuoroda į 1954 metų Junktinių tautų hartiją ir taip pat į 48 metų visuotinę žmogaus teisų deklaraciją. Taigi susitarime yra aiški nuoroda į būtinybę apsaugoti žmogaus teisės. Taigi tikrai nekyla klausimų, kad partnerystės susitarimas ir priekybos sustarimas. Tas partnerystės susitarimas, kuris pradėtas įgyvendinti 2012 metais, turėjo aiškiai sąsąją su priekybos sustarimu. Ir tai, kas numatyta partnerystės sustarime, yra svarbu ir priekybos sustarimui. Kolegos, aš manau, kad mes visi sutinkame, kad žmogaus teisės ir priekyba yra susiję dalykai. Negaliu įsivaizduoti jokių prekybos santykių, kurios plėtojant nebūtų gerbiamo žmogaus teisės. TPP susitarime, kurį mes taip pat e, sudarėme su Vietnamu, yra aiškiai kalbama apie tai, kad reikia siekti pažangos užtikrinant žmogaus teisės ir atveriant rinką. Šie dalykai yra tarpusavėje susiję ir yra numatytas tam tikras automatinis mechanizmas. Žmogaus teisės yra neatsiejama priekybos dalis. Jei pažvelgsime į Vietnamą, pamatysime, kad Vietnamas yra labai dinamiška šalis, kuri išgyvena didelių pokyčių procesą, transformacijos procesą, o tai kelia didelių iššūkių. Yra tam tikrų žmogaus teisų problemų, apie kurias reikia kalbėti. Pavyzdžiui, e, žodžio teisė į žodžio laisvę. Ir į partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą yra nu, įtraukta tam tikra nuostata. Taip pat ir priekybos susitarime yra kalbama apie dialogą apie žmogaus teisės. Ir jeigu kyla problemų, kyla klausimas, kaip reikėtų tobulinti žmogaus teisų dialogą, kad jis būtų veiksmingesnis. Visų pirma, reikėtų nustatyti žmogaus teisų dialogo tikslus, bet to turi būti numatyti aiškus diskusijų etapai, nes priešingų atveju kalbos ir liks kalbomis. Antra, kaip į dialogą įtraukti pilietinę visuomenę? Yra pilietinės visuomenės forumas, yra tam tikros vidaus patariamosios grupės. Manau, kad e, įgyvendinant prekybos susitarimą pradės vystytis ir nepriklausomos profsąjungos. Manau, reikėtų nustatyti aiškės e, pilietinės visuomenės įsitraukimo e, taisyklės ir numatyti tam paramą. Trečias dalykas. Turime galvoti ir apie ES veiksmų nuoseklumą. Reikia galvoti apie tai, ką daro išorės veiksmų tarnyba ir komisija, bei reikia galvoti apie įvairius lygius, kuriuose vyksta diskusijos ir dėrybos. Reikia užtikrinti ES politikos vientisumą. Ketvirtas dalykas - žmogaus teisų dialogo vertinimas. Galbūt būtų galima numatyti aiškesnius rodiklius ir palyginamosius standartus. Ir penktas dalykas - skaidrumas. Jis mums yra labai svarbus. Ir to skaidrumo vykstant dialogoje apie žmogaus teisės reikia daugiau. Taigi tokie kyla klausimai galvojant, kaip stiprinti dialogą žmogaus teisų tema, ypač dialogą su Vietnamu ir taip pat galvojant apie būsimus mūsų sutarimus. Dėkoju ponui Langė, dabar komisijos vardu ponė Malstrom. Ačiū ponė pirmininkė, gerbėjai ponai ir ponios. Komisija, kaip jums yra žinoma, yra pasiryžusi skatinti ir ginti žmogaus teisės su bendradarbiaudame su visais savo partneriais, įskaitant ir Vietnamą, apie kurį šiandien ir kalbame. Mes e, gegužės mėnesį surengėme e, suinteresuotų šalių konferenciją ir po šios konferencijos paskaltoje e, medžiagoje akivaizdu, kad reikia daugiau dėmesio skirti skaidrumui ir aktyvesniam bendradarbiavimui su pilietinės visuomenės atstovais. Galima taip, aš galiu Jūs patikinti, kad dėrėdamėsi dėl ES ir Vietnamo laisvosios prekybos sustarimo mes kėlėme žmogaus teisų klausimus, kalbėjome apie tai, kad reikia gerbti žmogaus teisės, at, at, nustatant susitarimo nuostatas. At, ir kad reikia padė, užtikrinti, kad tas susitarimas nepakenktų žmogaus teisų padėčiai. Ir aš su ministru apie tai kalbėjau. Susitarimo konsultuojamoje dalyje yra dar kartą patvirtinta, kad Europos parlamentas ir Vietnamas yra įsipareigoję laikytis tarptautinių priemonių ir susitarimų. Be to yra sudaromas ir institucinis ryšys tarp laisvosios prekybos susitarimo ir partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, kurį turime su Vietnamu. Uh, Taip bus užtikrinta, kad e, mūsų bendradarbiavimas su Vietnamu būtų pagrystas pagarba žmogaus teisėms, įskaitant ir bendradarbiavimą pagal laisvosios prekybos susitarimą. Be to, laisvosios prekybos susitarime yra numatytos nuostatos, kurios užtikrintų skaidrumą, priimant sprendimus ir gyveninant teisinės procedūras. Taip yra sustiprinama teisinė aplinka, kuri turėtų padėti veikti pilietiniai visuomeniai, turėtų padėti Vietnamą ginti žmogaus teisės ir užtikrinti teisės viršinybės principų laikymasi. Bet be to mes reikalavome, kad būtų laikomasi visų tarptautinės darbo organizacijos konvencijų nuostatų, užtikrinant darbo teisės. Taip pat kalbama yra ir apie bendrą įmonių atsakomybę ir apie sąžiningas prekybos schemas. Žmogaus teisų stebėsina Vietname. Tai be abejo yra labai svarbu. Ta mes darysime pirmiausia pasinaudodami tomis institucijomis ir struktūromis, kurios jau buvo sukurtos gyvendinant partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą ir skaitant ir žmogaus teisų dialogą, e, kuris susitiks kitą savaitę dar vieną savo savo posėdį ir taip pat pasitelkiant ES demokratijos ir žmogaus teisų priemonę. Mes e, pasinaudodami turimomis institucijomis ir veikiančiais mechanizmais, e, įskaitant ir e, pilietinės visuomenės dialogą, žmogus teisų klausimų dialogą, stebėsime, kaip keisti situacija Vietname. Iš tikrųjų, priekybos liberalizavimas ir pagarba žmogaus teisėms yra dalykai, kuriuos galima suderinti. Prieš e, porą savaičių Europos komisija paskelbė dokumentą, kuriame aiškiai pasakyti, kad priekyba turi tarnauti visiems piliečiams, e, mažoms vidutinėms įmonėms, e, vartotojams, savarankiškai dirbantiems asmenims. Taip, priekyba turi skatinti naujų darbo vietų kūrimą, bet ji turi būti atsakinga. Reikia visuomet gerbti mūsų vertybės, net ir tuomet, kai yra plėtojamos ir didinamos e, ekonominės veiklos galimybės. Būtent tokios strategijos laikosi ES. Komisija darys viską, kad mūsų priekybos strategija prisidėtų prie didesnės pagarbos žmogaus teisėms, įskaitant trečiose šalyse. Ir to mes sieksime e, gyvendinami taip pat ir išorės santykių politiką. Noriu Jums patikinti, kad mes siekime tinkamos pusiausvėros tarp dalyvavimo e, politikos ir sąlygų nustatymo. Jums yra žinoma, ko gero, kad komisija mano, kad vien sąlygomis nieko, ne, e, keldami sąlygas nieko nepasieksime. Mums reikia da, da, dalyvavimo politikos, tokios politikos, kuri įtrauktų į visus procesus vietos bendruomenės atstovus. Tik tai taip galime bus iš esmės keisti situaciją Vietname. Dėkuoju Jums už Jūsų įnašą į visą šį procesą ir galiu Jūs patikinti, kad mes tikrai Jūs informuosime apie tai, kaip konkrečiai bus rūpinamasi vystamasi klausimais po to, kai bus pasirašytas ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimas. Dėkuoju. Toliau dvi minutės kalbės ponas Fysas. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamojo komisarė. Praėjo dešimt metų po to, kai buvo pasirašytas partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas. Atsiprašau, 2013 metais buvo pasirašytas partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas su Vietnamu. Ir šiandien jau kalbame apie tai, kad bus pasirašytas ir laisvosios prekybos susitarimas. Vietnamas yra komunistinė šalis ir mes Dabar kalbame apie šalį, kurioje iki 2015 metų BVP augimo rodiklis buvo 5 procentai. Tai reiškia, kad ūkės vystosi, o tai reiškia, kad šalyje yra daug investavimo galimybių. ES ir Vietnamo santykiai turėtų būti plėtojami ir laisvosios prekybos ir žmogaus teisų stritise. Prieš 25 metus pradėjome uh, e, užmesgami diplomatinius santykius su Vietnamu ir nuo to laiko visuomet kalbėjome apie žmogaus teisės, nors ES egzistuoja įvairių nuomonių. Pavyzdžiui, e, žinome, žinome, kad mums nepavyko taip pat įspręsti problemų susijusių su mirties bausmės panaikinimu, su religinių įsitikinimu laisvė, su žurnalistų laisvė. Uh, Bet matome teigiamų poslinkių Vietname. Vietnamas aktyviai veikia Junktinių tautų žmogaus teisų tarybos veikloje. Ir 2014 metais jisai ratifikavo konvenciją, kuria kovojama su kankinimais ir taip pat konvenciją dėl neįgaliųjų teisų. Nepamirškime, kad, kad Vietnamas yra ir ASEAN E, narė ir tai reiškia, kad e, tai yra mūsų labai svarbus partneris. Europos Sąjungos ir Vietnamo sustarimas, kuris bus pasirašytas gruodžio antrą dieną, yra labai svarbus. Šios darybos yra svarbios ne tik dėl priekybos ryšių tarp dviejų e, šalių, bet taip pat ir dėl santykių tarp Aziją ir Europos Sąjungos. Tai yra strateginis sustarimas Bet, kaip minėjo jau ir pirmininkas Langė, jis yra svarbus ir dėl dėrybų kokybės. E, rengiantis ateities sustarimams reikėtų vadovautis šiomis dėrybomis. Štai dėl ko reikėtų atsižvelgti į, į, ir į visus e, skyrius, pavyzdžiui, skyrių, skyrių, kuris skirtas tvariam vystimuisi. E, E, mes e, pateikėme šiuos klausimus komisijai, todėl mums reikėjo papildomos informacijos, tikslesnės informacijos ir dėkojame komisijos nariai už tai, kad jau dabar tos informacijos pateikė. Mes manome, kad e, svarbu pagerinti žmogaus teisų laikymosi stebėjimą jau įgyvendinimo etape ir svarbu, kad būtų pasiekti nauji poveikio vertinimo E, mechanizmai priemonės. Mes manome, kad e, susitarimai prekybos rytyje yra veiksmingi, jeigu gerina taip pat ir socialinę situaciją. Taigi negalima sudaryti susitarimų, kuriuose, ne, kuriuos sudarant nebūtų atsižvelgiama į šios aspektus. Dėkuoju, vieną minutę kalbėjęs ponas Starbatį. Vietnamas yra e, jauna, e, dinamiška šalis. Tai yra šalis, kurioje gyvena daug žmonių ir ši šalis geba pati generuoti naujas darbo vietas. Ta esu matęs savo akimis. Nors ir komunistinė vyriausybė e, kartais e, kišasi į verslo reikalus tam, kad padėtų e, tam tikroms grupėms. Bet verslas šioje šalyje klesti. Ir aš manau, kad negalima kalbėti vien apie normas ir standartus. Reikia analitiškai žvelgti į pasaulį. Jei globalėjančiame pasaulyje Yra šalių, kurie geba pasirūpinti savimi, jiems reikia padėti. Ir gerbti žmogaus teisės bus naudinga ir patiems vietnamiečiams. Pane Šakė, ačiū, pane pirmininkė, gerbimoji komisarė. Liberalų frakcija džiaugiasi, kad pirmasis toks susitarimas prekybos sustrimas tarp ES ir besivystančios šalies Vietnamo yra pasirašomas ir mes tikimės, kad jis bus pasirašytas. Prekyba yra. Uh, svarbus mūsų išorės santykių darbotvarkės elementas, tai yra svarbi priemonė ir Europos parlamentas čia taip pat turėtų vaidinti svarbu vaidmenį, gyveninant išorės politiką ir gyveninant bis, e, vystimosi politiką. Mes nu, džiaugiamės, kad mes galėjome aktyviai dalyvauti e, diskusijose dėl šios sutarties ir piliečiai nori, kad vystimosi būtų skiriama daugiau dėmesio. Aš manau, kad žmogaus teisės yra nepaprastai svarbus dalykas. Ir ES šiandien turi ir galimybę, ir atsakomybę užtikrinti, kad žmogaus teisė būtų laikomasi visame pasaulyje. Ir priekyba gali būti svarbi įtakos priemonė, tai, tai gali būti svarbus svertas, tačiau negalima manyti, kad tai viską galima bus įspręsti tik taip plėtojant priekybą. Ir kartais diskusijose aš girdžiu, kad žmonėms atrodo, kad prie, vien plėtojant priekybą galima viską įspręsti. Ne, taip nėra. Mums reikia aiškios vizijos, reikia siekti, kad žmogaus teisų matmuo būtų trauktas į e, visas Europos komisijos politikos e, trišių e, darbo tvarkės. Aš norėčiau jūsų paklausti, kokiu priemonių ketinama imtis uh, nedelsant tam, kad būtų užtikrinta, kad būtų, lai, kad būtų laikomasi žmogaus teisų nuostatų ir kaip bus stebima situacija po to, kai įsigalios šis sustarimas. Vietname dar daug ką galima, gali, galima būtų gerinti. Susirinkimų, asociacijų, žodžių laisvė. Žinome, kad mažumų atstovai, žurnalistai, įvairių, įvairių tinklarašių autoriai labai dažnai yra persekiojami. Laisvoji priekyba gali padėti mums daugą įspręsti, tačiau turime padaryti viską, kad ir plėtojant priekybą nebūtų užmirštų žmogaus teisės. Čia mes turime atlikti vadovaujamą vaidmenį. Ir aš tikiuosi, kad bus tinkamai stebima situacija po to, kai bus pasirašytas sutartis. Dėkoju. Toliau pusantros minutės poniai Sančios yra suteikiama. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisija susidėrėjo dėl laisvosios priekybos susitarimo su Vietnamu. Ir tai mus neramina dėl to, kad komisija nesilaikė Europos parlamento ir Europos ombudsmeno rekomendacijų ir patarimų. Pavyzdžiui, nebuvo atliktas poveikio vertinimas uh, kuris yra numatytas ES dokumentos ir kurio reikalavo Europos parlamentas ir e, Europos ombudsmenas. E, e, susitarime yra skyrius skirtas tvariam vystimuisi, tačiau mes žinome, kad tai, kas ten yra parašyta, yra tik tai tuši, tuši žodžiai. Kaip galima bus užtikrinti, kad sutarties šalis laikysis tų nuostatų? Be to, mūsų neramina ir tai, kad šis sustarimas gali pakengti lyčių lygybei. Arba bent jau tikrai nepadės mums pasiekti lyčių lygybės rytėje užsibrieštų tikslų. Taip pat yra e, abejonių ir dėl socialinių, ir ekologinių standartų. Čia reikėtų e, siekti, kad stambios bendrovės, kurios nepaiso socialinių ir ekologinių standartų, būtų baudžiamos. Tik tai tuomet šie susitarimai bus naudingi. Dėkuoju toliau ponia Keller. Žmogaus teisų apsauga yra viena iš svarbiausių ES pareigų. Ir būtent žmogaus teisės yra Europos projekto pamatas. Vietname tikrai dar daug ką reikia tobulinti. E, ypač jei pažvelgsime į e, žiniasklaidos laisvę, ten yra labai daug problemų, negali laisvai veikti profsąjungos. Europos komisija parengė naują strategiją, kurioje tikrai daug dėmesio skiriama žmogaus teisėm, bet klausimas, kuris yra aktualiausias šiandien, kaip mes galėsime įgyvendinti visas tas gražias nuostatas, kaip įgyvendiname savo priekybos susitarimus. Mes prašome, kad būtų atliktas šio susitarimo poveikis žmogaus teisų situacijai vertinimas. Ir, pavyzdžiui, žaliesiams taip pat rūpėjo išsiaiškinti, kaip bus apsaugoti investuotojų interesai, kokiamis priemonėmis. Aš manau, kad mes turėtume pagalvoti kur kas išsameu apie tai, kaip galima būtų panaudojant priekybos priemonės pagerinti situaciją Vietname, ypač žmogaus teisų situaciją. Dėkuoju, toliau ponia Begin. Dėkuoju pirmininkė komisijos narė. Situacija, žmogus teisų situacija Vietname yra siaubinga. Valdžia yra vienos partijos rankose ir ši partija panaikino visas laisvės, asociacijos, susirinkimų ir žodžio laisvę ir nuolatos pažeidžiama. E, yra, e, dažnai pasitelkiamas e, kankinimas ir priverstinis darbas skirtas eksportuojamoms prekiams. O ką sugebėjome padaryti? Mes nusprendėme e, sudaryti laisvos prekybos susitarimą. Nu, šį susitarimą galime panaudoti darydami uh, spaudimą tam, kad būtų užtikrinta, kad atsirastų, kad būtų vykdomos demokratinės e, reformos ir būtų ginami, ginamos žmonių teisės. E, mūsų ūkininkai buvo panaudoti kaip priemonė reikalinga sandoriui užtikrinti. 80 milijonų tonų ryzų, ryžio bus atvežta iš Vietnamo be e, be muito mokesčių. Aš nepritariu šiam sustarimui. rūpiučio mėnesį pagaliau buvo baigtos darybos dėl šios laisvos priekybos susitarimo. Šis susitarimas bus labai svarbus Vietnamui. Vietnamas yra beje labai svarbus mūsų priekybos partneris, vienas svarbiausių po Kinijos. Ypač e, tai yra svarbu dabar, kai šios šalies ūgis labai smarkiai auga. Aš manau, kad mes turime padėti vis, e, padaryti viską, kad įveiktume skurdą šioje šalyje. Ir Aš manau, kad mes turime suteikti šansą Vietnamui. Ir laisvoji prekyba gali padėti šalims įveikti skurdą. Ir negalima manyti, kad priekyba visuomet pakenks žmogaus teisėms. Ne, pažvelkite ir tai, kas vyksta. Vietnamas nori, kad būtų pasirašytas šis susitarimas ir aš manau, kad į šį norą reikia atsižvelgti. Nes mes kartais deramės dėl susirimų su šalimis, kurios gal ir nenori tai iš tikrųjų jų pasirašyti su mumis. Su Vietnamu yra kitokia situacija. Aš manau, kad mes turėtume, turėtume taip pat ir kalbėti apie tai, kad visuomet surandama argumentų tam, kad būtų taikytos protekcionistinės priemonės, kad nebūtų taikoma laisvoji priekyba. Ir ponia Ansan Sučyd. Uh, Malala Pakistane. Kai kalbėjai, dažnai diskusijose apie e, tas šalis e, kalbėjome apie e, problemas, nuo kurių jos kenčia šiuo atveju, kai kalbame apie Vietnamą, turėtume taip pat pažvelgti į, į teigiamus dalykus. Pirmininkė, manau, kad ekonominė prasme ir ES ir Vietnamui šis susitarimas yra labai geras, turėtų užtikrinti abiejų regionų augimą. Kalbant apie e, žmogaus teisų padėtį e, Vietname, ji tikrai nėra tobula. Klausimas, kaip šis e, susitarimas paveik žmogaus teisų padėtį. Tai yra svarbus klausimas. Ir aš čia pritariu komisijai. Manau, kad konstruktyvus darbas yra būdas pagerinti žmogaus teisų padėtį Vietname. Ir šis laisvos priekybos susitarimas kartu su partnerystės susitarimu sudarys sąlygas mums plėtoti realų dialogą apie žmogaus teisės su Vietnamu. Taip pat e, gerai, kad yra steigiama veiksminga e, vidaus e, patariamoji grupė. Tikiuosi, kad ir dirbs veiksmingai su pilietinė visuomenė ir kad mes nuolat gausime ataskaitas apie darbuotojų padėtį. Reikia siekti, kad profsąjungos ten veiktų ir kad darbo vietose būtų reikiami saugikliai. Bet jeigu mes to nedarytume, e, neturėtume šio susitarimo ir partnerystės susitarimo, tai neturėtume pagrindo kalbėti su Vietnamu. Taigi aš manau, kad tai yra geras dalykas e, mums žmogaus teisų padėčiai Vietname. Dabar vieną minutę, ponia Gerling. Ačiū, pirmininkė. E, pagarba žmogaus teisėms didėja, bet ji neatsiranda vien todėl, kad šalis ratifikuoja tarptautinį susitarimą arba dėl to, kad tą šalį užgriūna reikalavimai iš priekybos galimų teigos partnerių. Žmogaus teisės e, keičiasi ir e, priekybos skatinimas prie to prisideda. Viet, ASEAN šalis yra labai svarbios priekybos partnerės, Vietnamas e, taip pat e, yra svarbi partnerė. Aš sveikinu šį sutarimą, tikiuosi, kad e, jis padės žmonėms, Vietnamo žmonėms išbristi iš skurdo ir greitai pagerins vietnamiečių politinės ir kitas teisės. Na, žinoma, kartais situacija mane nuvilia, tačiau vis dėlto Džiaugiuosi, kad tas susitarimas sudarytas ir dabar dirbkime konstruktyviai, tęskime dialogą, e, teikime pagalbą valdysenos rytyje ir siekime, kad šis priekybos sutarimas būtų sėkmingas. Ačiū, ponė Gerling, ar sutinkate atsakyti į klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą? Pono, iš pono Fonzulika. Ačiū, pirmininkė. Noriu ponios Gerling paklausti, O kaip jeigu dalyvavimo ir sąlygų kėlimo politika ES įtrauktų į savo santykius su visomis besivystančiomis šalimis, įskaitant Vietnamą. Ačiū, ponė Gerlink, jums 30 sekundžių atsakyti. Na, dėja, aš nesupratau klausimo pradžios, taigi man sunku atsakyti. Okay, do you want to try again? Gal galėtumėte pakartoti klausimą? Gerai, pabandysiu dar kartą. Klausimas štai koks. Dalyvavimo ir griežtų sąlygų kėlimo politika. Ji turėtų būti, ją ES turėtų įtraukti į savo santykių su besivystančiomis šalimis strategiją. Ar dabar supratote? Pirminkė, atsiprašau, vis tiek nesuprantu tokios anglų kalbos. Gerai, tada gal pasikalbėkite po šio posėdžio ir tada suprasite vienas kitą. Dabar sutiksiu žodį poniai Lokpiller. Ehm, ačiū. Kolegos, lankydamasi Hanojuje šį mėnesį mačiau ehm, šalies sostinę, kurioje vystosi ekonomika, kurioje tengiamas įgyvendinti vystimosi tikslus, tačiau mačiau, kad ten nėra profsąjungų, kad e, kaip, mačiau, kaip dirba e, žmogaus teisų aktyvistai ir turiu pasakyti, kad e, pagal spaudos laisvę ši šalis yra tik 75 vietoje laisvos priekybos susitarimai automatiškai nesuturi, nesukuria visuomenės, kurioje nebūtų ekonominės neligybės, visuomenės, kurioje nebūtų žmogaus teisų pažeidimų arba visuomenės, kurioje būtų užtikrinamos darbuotojų teisės. Todėl aš labai džiaugiuosi, kad komisija dar 2012 metais įsipareigojo sistemingai um, atlikti E, laisvos priekybos susitarimų poveikio žmogaus teisėms vertinimus. Apie tai kalbama e, žmogaus teisų ir demokratijos pareiškime. Ir 14 metų balandį šis parlamentas paskatino komisiją, kaip galima greičiau atlikti e, poveikio žmogaus teisėms vertinimą. Ir nepaisant keleto priminimų ir laiškų, taip pat net ir po ombudsmenų kritikos ir pareiškimų, kad tokio vertinimo netlikimas reikštų prastą valdymą, komisija vis dėlto netliko to vertinimo, ji teigia, kad tam nėra laiko ir be to nenorima dėlsti sudaryti laisvosios priekybos sustarimą. Tačiau komisija įsipareigojo atlikti šį vertinimą kai bus atliekamas kitas ekspost vertinimas. Ir e, buvo jau pareikštas susirūpinimas dėl laisvos priekybos sustarimų poveikio e, žmogaus teisėms ir taip pat tas sustarimas buvo išreikštas ir atliekant ekspost vertinimus. Ir manau, kad nepakaks tvarumo kriterijų, kurie yra įtraukti į susitarimo su Vietnamu. Manau, komisija turės atlikti išsamų žmogaus teisų vertinimą. Ačiū dabar ponas Korao. Vieną minutę. Dėkoju. Labadiena komisijos narė. Aš išklausiau e, pasisakymus ir dėje nepritariu e, tam džiaugsmui, kuris yra išsakomas, e, kalbant apie laisvosios pirkybos sustarimą su Vietnamu. Manau, kad kalbant apie šią meilę neoliberalizmai, reikėtų šiek tiek sušvelninti prisimenant, kaip yra pažeidžiamas žmogaus teisės. E, Vietname, e, kalbant apie spaudos laisvę, Vietnamas yra 175 vietoje pasaulyje. E, neur, neur, Nevyriausybinės organizacijos, profesinės sąjungos toje šalyje yra draudžiamos. Kai kalbame, kad per šį susitarimą mes pagerinsime sąlygas, mes klystame, todėl, kad mes jau 2012 metais sudarydami partnerystės ir bendradarbiavimo sutartį reikalavome tų pačių dalykų, bet matome, kad situacija šalyje tik pablogėjo. Taigi manau, kad reikėtų tikrai versti puslapį ir ieškoti kitų sprendimų. Ačiū. Man atrodo, prieš mus perinam prie kito kalbėtojo. Ponas Morės kažką nori pasakyti dėl darbo tvarkos. Na, aš norėčiau iškelti labai rimtą klausimą skirtą plenariniam posėdžiui. Ir taip atsitinka jau antrą kartą. Plenarinis posėdis yra skirtas tam, kad mes galėtume diskutuoti ši savaitė Strasbūrė ir yra skirta plenarniam posėdžiui. Ir negali tuo pačiu metu vykti komitetų posėdžiai, ypač e, tokie posėdžiai, kurių metu yra balsuojama. Dabar 19 val. mes esame kviečiami balsuoti Teisės reikalų ir peticijų komitete rimtais klausimais, o aš noriu dalyvauti ir šioje diskusijoje. Ir tikrai Mm, norėčiau, kad šis, ši mano žinia būtų perdota pirmininkui Šulcui. Komitetų pirmininkai turi suprasti, kad ši savaitė yra plenarinio posėdžio savaitė. Tai nėra laikas balsuoti komitetuose. Balsavimai komitetuose gali būti rengiami kitų metų Briuselio, Briuselyje. Ačiū, atsižvelgsime jūsų pastabas ir perdosime jas ponui Šulcui. Dabar tęsėme diskusiją, dabar pusantros minutės ponas Silva Pereira. Pirmininkė, visų pirma, noriu pasidžiaugti, kad yra sudaroma ES ir Vietnamo laisvosios priekybos susitarimas. Tai yra svarbus žingsnis Pietričio Azijos šalims. Tai taip pat yra pirmasis naujosios kartos susitarimas skirtas besivystančiam šalims. Ir jis turėtų tapti pavyzdžių busimiems susitarimams su šalimis, kurios įeina į ASEAN. Tačiau pats priekybos susitarimas nėra savitikslis. ES sudaromi priekybos susitarimai turi pasitarnauti priekybai ir taip pat padėti mm, skatinti ES vertybės ir žmogaus teisės. Ir manau, turime priežasčių nerimauti dėl žmogaus teisų užtikrinimo Vietname, ypač e, žodžio laisvės užtikrinimo. Šiame parlamente mes nekartą prašėme, kad komisija keltų sąlygas vykdytų sąlygų kelimo politiką sudarydama tokius sutarimus. Ir norėčiau paklausti komisijos, kokia pažanga buvo padaryta Vietname žmogaus teisų srityje nuo tada, kai prasidėjo dėrybos dėl šio susitarimo ir ko būtų galima pasimokyti iš šio proceso. Ar komisija mano, kad šis priekybos susitarimas su Vietnamu atitinka sąlygų kelimo principą, žmogaus teisų principą priekybos sektorė. Ačiū. Dabar minutė ponas Akradil. Pirmininkė, komisijos narė, noriu pasakyti, kad e, būdamas INTA komiteto, tarptautinės priekybos komiteto pranešėjas, e, dėl sustarimo su Vietnamu. Aš nepritariau tam, kad šis klausimas būtų aptariamas plenarnėme posėdė, tačiau aš savo komitete buvau mažuma ir e, gerbiu komiteto sprendimą. Manau, kad vykstant e, dėryboms dėl šio susitarimo buvo atsižvelgta į žmogaus teisės ir manau, kad įsipareigojimai, kurie ten numatyti, yra pakankami ir Manau, kad Vietnamas laikosi tų susitarimų, o mums tenka užduotis e, stebėti, kaip įgyvendinamas tas susitarimas. Dabar tiesiog reikia sulaukti, kol jis bus galutinai sudarytas ir e, džiaugiuosi, kad kitą savaitę tas susitarimas bus simboliškai pasirašytas. Baigdamas pasakysiu, kad. E, Džiaugiuosi, jog, jog mums pavyko šiame parlamente suburti Vietnamo draugų grupę, joje atstovaujamos visos frakcijos ir e, tai yra tikrai unikali struktūra. Ačiū dabar, ponė Gil, pusantros minutės. Ačiū, pirmininkė, komisijos narė, aš džiaugiuosi šiuo laisvosios prekybos sustarimu, nes jis suteikia galimybių užtikrinti augimą ir darbo vietų kūrimą ne tik ES TTP kontekste, bet ir Vietnamui. Bet akivaizdu, kad šio potencialu galima pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu bus imtasi reikiamų priemonių, kad būtų iki maksimumo padidintas teigiamas poveikis ir iki minimumo sumažintas neigiamas poveikis žmogaus teisėms. Akivaizdu, kad Vietnamas šioje srityje susiduria su iššūkiais. Kalbu ir apie priverstinį ūkininkų iš, iškeldinimą, tam tikrus įkalinimus. Taigi norėčiau paklausti, kodėl komisija, ar, ar gal komisija galėtų paaiškinti, kodėl neįmanoma dabar atlikti tinkamo ex ante vertinimo, kad suprastume, kokio kelrodžio plano reikia, mm, reik, reikiamiams sprendimams priimti. Ir akivaizdu, kad įprastos priemonės mums nepadės. Yra daug trūkumų, kurie yra aiškiai dokumentuoti, bet to kyla klausimas, ar galima aklai e, perkelti savo modelį į e, besivystančią šalį. Ir manau, kad komisija per daug nedrąsiai taiko žmogaus teisų principus ir mm, įgyvendinant partnerystės susitarimus yra numatomas Europos išorės veiksmų tarnybos ir parlamento bendravimo mechanizmas. Ir aš tikrai dabar nebandau pakengti laisvosios priekybos susitarimui, taip pat nenoriu baksnuoti pirštų į Vietnamo vyriausybę. Tiesiog manau, kad tai yra akivaizdus pavyzdys, kad kada prevencija yra veiksmingesnė nei veiksmai. Ir manau, kad e, plėtodami strateginius ilgal... Tai yra labai svarbu, galvojant apie ilgalaikius strateginius santykius su vienu svarbiausių mūsų partnerių Pietričių Azijoje. Dėkuoju, kolegos. Dabar pername prie spontaniškų pasisakymų procedūros. Užsirašysiu kalbėti yra nemažai, todėl prašau neviršyti jums skirto laiko. Ir pirmasis kalbės ponas Bogovič. Osnova za to, da lahko ljudje živijo človekove pravice, da Ačiū, ponė pirmininkė. Mes šiandien kalbame apie procesą, kuris turėtų užtikrinti, kad laikomasi žmogaus teisų. Iš esmės, žmogaus teisės reiškia, kad žmonės neturėtų badauti, kad jo, jie galėtų mokytis. Laisvosios prekybos susitarimas bus naudingas Vietnamui, dėl to aš neabejoju. Ir nebejoju, kad gyvenėdami šį susitarimą, gyvenėdami šį susitarimą, vietnamiečiai patys pareikalaus, kad būtų paisoma žmogaus teisų. Reikia kalbėti apie tai, kad reikia gerbti visų, kad ir skurdžiausiai gyvenančių žmonių žmog, teisės. Reikia kalbėti apie žmogaus teisės ir Libijoje, ir Sirijoje. Prisiminkite, kaip šių šalių gyventojai reikalavo, kad būtų paisoma žmogaus teisų. Ir pažiūrėkite, kas e, po to įvyko. Žmogaus teisų gynimas yra nuolatinis, testinis procesas. Dėkuoju, pirmininkė. Po dviejų su pusę metų dėrybų pagaliau sutarėme dėl šio susitarimo. Jei pasirašus galėsime vystyti priekybą su e, šalimi, kuri yra labai E, aktyviai besivystanti. Vis dėlto kyla susirūpinimas dėl žmogaus teisių pažeidimų. 24 24 e, veikiantys subjektai šiame, šioje šalyje parengė, parengė dokumentą, kuriame yra pateikiami pavyzdžiai, kaip yra pažeidžiamos žmogaus teisės, religinės laisvės ir taip toliau. Komisija turi stebėti, ar žmogaus teisės teisų bus laikomasi toje šalyje e, tam, kad e, žmogaus teisų situacija pagerėtų. Dėkoju. Pasirašius ES ir Vietnamo laisvosios prekybos e, susitarimą turėtų būti pakeisti e, mūtų tarifai taikomi prekiams ir investicijoms. Kai buvo dermasi dėl šio susitarimo, vyko konstruktyvus dialogas įvairiais klausimais, įskaitant ir žmogaus teisės. Pagal ES sutartis yra numatyta, kad žmogaus teisų nuostatos turi būti traukiamas į visus mūsų susitarimus. Tačiau panašu, kad mums visiškai nerūpi, kaip laikomasi žmogaus teisų Vietname. Galvojama tik apie tai, kaip galima būtų užsidirbti kuo daugiau pelno, kaip tą galėtų padaryti stambios tarptautinės bendrovės. Aš manau, kad mes turėtume remti tokius prekybos sustarimus, kurie nepakenks žmogaus teisėms ir kurios užtikrins, kad žmonės toje šalyje ir toliau galėtų turėti darbo. Čudami argumentai. Panas Jakobčič. Ačiū, ponė pirmininkė. Mane nustebino, kai kurių kolegų argumentai, kad kad nereikia mums pasirašinėti tokių susitarimų kad nereikia šio susitarimo pasirašyti su Vietnamu vien dėl to, kad ten yra pažydinėjamos žmogaus teisės. Taip, jos gal yra pažydinėjamos, bet kolegos kalbėjo ir apie tai, kad nereikia eksportuoti demokratijos į kitas šalias, kad negalime niekam nieko primesti. Pone pirmininkė, aš gerbiu šį susitarimą dėl to, kad jis atspindi ES norą kovoti su skurdu, o Vietnamas beje yra vienas skurdžiausių pasaulio šalių. Todėl aš pritariu tam, kad šis susitarimas būtų pasirašytas, nes e, aš manau, kad kova su spundu, skurdu yra, viena, e, yra prioritetinė ES veiklos sritis. Thank you. Az Európai Unió ma is az emberi jogok biztosítására. ES yra pagrįsta žmogaus, žmogaus teisėmis, pagarba žmogaus teisėms. Turime reikalauti, kad jų būtų laikomasi tose šalyse, su kuriomis bendradarbiaujame. Tačiau nereikėtų taip ir idealistiškai visko vertinti. Nereikia teikti, kad mes negalime bendradarbiauti su kokia nors šalimi, tol kol joje neveiks derama, labai tvirta žmogus teisų apsaugos sistema, tokia kokia būtų panaši į tą, ką turime ES. Nes ir ES beje ne visuomet yra e, paisoma e, žmogaus teisų, ypač kai kurių mažumų teisų. Ir ES nieko dėl to negali padaryti. Beje, ES vargu ir gali realiai ką nors pakeisti trečiosiuose šalise. ES panašu, kad nenori uh, pastebėti, kad kai kuriuose valstybėse narėse yra taip pat pažeidinėjama žmogaus teisės, tačiau visuomet labai aktyviai kalba apie teisų pažeidimus kitose šalyse. Ponas Funzulika. Ačiū, ponia pirmininkė, germai ponai ir ponios. Aš pritariu tam, kad uh, būtų, kad komisija atvirai kalbėtų apie žmogaus teisų problemas per dėrybas su Vietnamu nuomonės raiškos laisvė, susirinkimų laisvės, žiniasklaidos laisvė, laisvė turėti kitokią nuomonę, religinių įsitikinimų laisvė. Visos šios laisvės yra labai svarbios ir todėl Europos komisija turėtų atidžiai stebėti, kaip yra laikomasi visų šių laisvių Vietname. Ir reikėtų taip pat čia bendarbiauti su pilietinė visuomenė, tam, kad ji padėtų mums išsiaiškinti, ar iš tikrųjų Vietnamas laikosi šiame sustrime nu, nustatytų E, nuostatų. Taip, e, ekonominės augimas, naujus darbo vietos yra labai svarbus dalykas, bet aš manau, kad Europos komisija turėtų ateityje dėrybose dėl priekybos, turėtų visuomet kalbėti apie žmogaus teisės ir manau, kad ta, tokias pat nuostatas reikia įtraukti ir visus kitus ES dokumentus skirtus tarptautiniai priekybai. Dėkuoju, ponas Mikolašič. Ačiū, ponė pirmininkė gerbimojo komisarė. Šis laisvosios priekybos sustarimas su Vietnamu, kuris e, taip pat yra susijęs ir su partnerystės ir bendarbiavimo susitarimu, yra puikus pavyzdys to, kaip ES gali reikalauti, kad jos naujieji priekybos partneriai laikytųsi žmogaus teisų, bent jau taip, kaip mes jas suvokiame ES. Manau, kad uh, Labai svarbu čia kalbėti ir apie neįgaliųjų teisės. Svarbu yra ir kalbėti ir apie tai, kad Vietname nėra profsąjungų. Saigone, kuris kažkada buvo tarptautinis miestas, kuriame taikiai sugyveno įvairius religinius įstikinimus turintis žmonės, dabar nebegali to daryti dėl to, kad jie yra persekiojami. Komisija turėtų siekti, kad šis laisvosios priekybos sustarimas būtų tinkamai taikomas ir ji turėtų daryti nuolatinį spaudimą savo partneriams, kad jie keltų žmogaus teisų standartus savo šalyje. Much, madam. Ačiū, ponė Pirmininkė, gerbėmėjai ponai ir ponios. Gerbėjai ponios ir ponai, vien priekybos priemonėmis mes nespręsime pasaulio problemų, bet aš manau, kad priekyba gali padėti mums uh, skatinti tvarę plėtrą ir pagarbą žmogaus teisėms. Uh, To mes ir sieksime pasirašydami įvairius savo sustarimus, įskaitant ir tą, apie kurį šiandien kalbame. Visi suprantame, kad Vietname yra rimtų problemų žmogaus teisės srityje. Jūs minėjote kelias, aš galiu prid, dar pridėti papildomų pavyzdžių. Tos, rim, tos problemos egzistuoja, jos yra svarbios ir būtent todėl mes bendradarbiaujame su Vietnamo valdžios atstovais. Šiokių tokių teigiamų poslinkių matome ir svarbiausia yra tai, kad valdžios atstovai yra pasiruošę su mumis bendradarbiauti. Turime tęsti darbą. Be to, Vietnamo laisvosios susi, priekybos susitrimas yra susijęs su partnerystės ir bendradarbiavimo susitrimu teisinėmis priemonėmis. Mes nuolat stebėsime, kaip keisė situacija. Be to, ES vykdo ir dialogų žmogus teisų klausimais. Beje, vyks eilinės to dialogo posėdis e, po kelių savaičių. Ir mes taip pat bendradarbiausime ir su žmonėmis e, Vietname, tam, kad suvoktume iš realiai, kokia yra situacija. Ir po kelių savaičių iki šių metų pabaigos komisija paskelbs dokumentą, kuriame bus paaiškinta, kaip papildomos priemonės numatytos partnerystės ir bendarbiavimo susitarime ir ES Vietnamo laisvosios priegybos susitarime padės mums geriau rūpintis žmogaus teisėmis Vietname ir kaip bus vykdoma žmogaus teisų stebėsina po to, kai uh, įsigalios ES ir Vietnamo laisvosios priekybos susitarimas. Be to, susitarime yra numatytos sąlygos. Uh, E, susijėtos su rimtais žmogaus teisų pažeidimais. Bet taip pat yra ir kitų priemonių, kurios padėtų mums dialogo keliu spręsti galimas problemas. Jei mes nusisuksime nuo Vietnamo, nemanau, kad tai bus naudinga Vietnamo žmonėms. Vis e, šio susi, e, susitarimo e, rengimas turi būti baigtas jau kitą savaitę, tuomet jisai bus oficialiai paskelbtas visomis kalbomis ir jūs gausite to susitarimo tekstą, galėsite jį išsamei išnagrinėti ir Europos komisija yra pasiruošusi palaikyti su jumis nuolatinį dialogą šio susitarimo klausimais. Kaip visuomet mes esame pasiruošę įsiklausyti jūsų nuomonę, atsižvelgti jūsų pastabas ir palaikyti su jumis nuolatinį.